Ačiū. Pateiktos šešios rezoliucijos mūsų diskusijų pabaigai ir po diskusijos vyks balsavimas. Kitas darbo tvarkės klausimas - tai dėl rohinijų etniniai grupiai priklausančių musulmonų persekiojimo Birmoje. Panas Tanehakas. Birma nustebino pasaulį, nes perėjo nuo autoritarizmo prie demokratijos. Tačiau šis teigiamas rezultatas neturėtų e, nukreipti mūsų žvilgsnių nuo rohinijų etninės grupės, kuri yra diskriminuojama ir kuri patiria smurtą ir jį patyrė per pastaruosius keliarius metus. Tai yra 48 milijonai, kurie yra patys neturtingiausi. Apie 100 tūk, 300 tūkstančių gyvena kaimininėme Bangladeše, kiti bėga iš šalies. Bangladešas yra labai neturtinga šalis ir mėgino teikti pačią būtiniausią pagalbą, tačiau tai padaryti buvo sunku. Kitur sunku eiti į kitas valstybės. Taigi laikas dabar Rangūno institucijoms pereiti nuo žodžių prie darbų. Ilgalaikė prasme tai reiškia įtraukė visuomenį pagrįstą dialogų teisės viršinybę visiems piliečiams. Mes ne pirmą kartą šiame parlamente aptarėme rohinijų situaciją ir tikimės, kad tai pas paskutinis kartas. Ačiū. Toliau ponas Repo. tapahtuneen välikohtauksen Pane pirmininkė, gegužės mėnesį, mėnesį vyko reušės, po to jas kartojasi, tarp, e, kartojasi susirimimai tarp budistų daugumos ir rohinių mažumos. Tuomet pasikeitė politinė padėtis 2011 metais Birmo nemažai buvo į laisvę išleista politinių kalinių, nepaisant to e, mažumos kenčia, šis konfliktas tęsiasi jau kelis šimtus metų. Tačiau mes turime aiškiai pareikšti, kad negalima taikstytis su žmonių išvarimu iš e, savo namų. Būtina užtikrinti, kad tautinės grupės taikiai sugyventų tarpusavį, nepriklausomai nuo jų religinės priklausomybės ir kitų aspektų. Pirmininkas, labai ačiū. Toliau kalbės vieną minutę ponia Viržyje. Ačiū ponia pirmininkė. Nuo 2011 metų Birmos valdžia pademonstravo kelis, patikė kelis atvirumo ženklus tačiau e, represijos, kurios vyko po to, yra visiškai nepriimtinas. Ir rohinijų mažuma yra viena labiausiai persekiojamų planetoje. Birmos prezidentas neseniai pareiškė, kad vienintelis būdas ir padaryti galą represijoms ir smurtui yra išvaryti rohinius iš Birmos. Noriu baigdama pabrėžti Human Rights Watch e, atsakomybę, atkreipiant tarptautinės bendruomenės dėmesį į šią problemą. Tarptautinė bendruomenė atrodo yra apakinta galimybės pasirašyti e, prekybos sutartį su Birmos valdžia ir linkusi nepastebėti šių persekiojimų. Ačiū, ponė Esaja. Vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Rohinjų mažumos statusas Birmoje nuolat keičiamas ir jau tampa nepakeliamu. Nuo vasaros pradžios e, buvo vykdomi šios mažumos atstovų privartavimai, žudynės, kitokio pobūdžio išpoliai. Ta įtampa tarp musulmonų mažumos ir budistų daugumos tęsiasi jau daug metų, tačiau e, rohiniai pakankamai sunkiai, sunkiamis sąlygomis gyveno karinės diktatūros sąlygomis ir šiandien jie nėra pripažįstami kaip etinė grupė. Šitas konfliktas galėtų peraukti į genocidą. Per pastarąsias savaitės E, Sulaukime ir drąsinančių naujienų iš Birmos, tačiau e, e, trečiosioms valstybėms siūloma nesikišti į Birmos vidaus reikalus. Pone Lochbiller pirmininkė, kolegos Birma pradėjo atsiverti pasauliui iš kalėjimų išleisti beveik visi politiniai kaliniai, beveik su visomis etinėmis grupėmis sudarytas paliaubos dėl ugnies nutraukimo. Todėl mums kelia didžiulį nerimą pranešimai apie e, smurto protrukius e, rohinių mažumos atžvilgių, kai kuriuose gyvenamose vietose paskelbta netgi nepaprastoji padėtis. Žmogaus teisų komitetas Liepos mėnesį intensyviai svarstė e, šiuos įvykius. Mūsų reikalavimai atsispindi ir teikiamoje rezoliucijoje. Reikia padaryti atitinkamas išvadas iš e, šių represijų ir veiksmų. Antra vertus, Birmos vyriausybė privalo sukaupti drąsos ir e, pademonstruoti politinę valią siekdama uh, šios problemos sprendimų ir kovodama su jų priežastimis, vėl yra būtina suteikti rohinijams e, Birmos pilietybę, būtina patvirtinti atitinkamus teisės aktus, nes pilietybė yra labai svarbi priemonė suteikianti e, vienodas teisės e, su kitomis etninėmis grupėmis. Todėl turime paraginti vyriausybę imtis tokių žingsnių ir padėti ją šiame kelyje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Atsiprašau už tai, kad šiek tiek per greitai pasinaudojau plaktuku. Dabar kalbės ponė Hol vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Birmoje yra daug ilgalaikių iššūkių, nepaisant to, kad 2011 metais matėme netikėtų tokių politinių pasiekimų, tačiau atsipalaiduoti dar per anksti, ypatingai kalbant apie rohinių musulmonus ir budistus. Birmos prezidentas negali rinktis, kas jam naudinga žmogaus teisų srityje. Europoje prieš 20 metų mes matėme siaubingą košmarą, kuomet vyko etinis valymas buvusioje Jugoslavijoje. Ir tai, kad Birma nutolusi 5000 mylių ir yra Azijoje, tai nėra pasiteisinimas ignoruoti tai, kas vyksta vakarų Birmoje dabar etnio valymo klausimu. Rohiniai, kurie daugiausia yra musulmonai, turi nusiųsti stiprų signalą musulmonų bendruomeniai, kad ES sąžiningai sprendžia tokius klausimus. Na ir bandant prekybos, palankius, palankius prekybos sistemos e, elementai bus svarstomi greitai ES. Turime pasirūpinti, kad visi žmonės Birmoje galėtų džiaugtis visapusiškai žmogaus teisėmis nepriklausomai nuo etinės priklausomybės ir priklausomybės atitinkamai religijai. Dėkoju EPP frakcijos vardu, ponas Šogor. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nors, nors Birmos vyriausybė ėmėsi daug žadančių priemonių pastaruoju metu, skatinant demokratiją savo šalyje. Tačiau akivaizdu, kad diskriminacija bet kokią etninę grupę gali sąlygoti neramumus. Taigi reikalingos atitinkamos reformos ir puiku, kad mes esame parengę rezoliuciją, tai tinkamas signalas Birmos vyriausybei, rodantis, kad mes stebime tai, kas vyksta šioje šalyje ir kad nesitaiksysime su jokios mažumos persiekiojimu. Mažumų žmogaus teisų laikymasis yra esminis demokratijos elementas ES. Mes norėtumėme, kad Birma taptų viena iš demokratiškų valstybių. Tačiau tai neįmanoma tol, kol vienos ar kitos bendrijos bendruomenės nariai yra persekiojami. Tokia yra esminė rezoliucijos žinia. Mes turime uh, reikalauti tokių vertybių, kurių reikalaujame iš visų partnerių, įskaitant ir mūsų pačių valstybės narės. Dėkoju. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu ponė Geringer Dödingberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Jaunų, kai buvo iš pravertauto nužudyta jauna budistė e, Birmoje. Tai sukėlė didžiulę smurto bangą. Dėl to smurto bangos e, Birmos prezidentas turėjo paskelbti netgi nepaprastąją padėtį. Tikimės, kad bus vykdomi atitinkami veiksmai ir e, tikimės, kad bus išvengta žučių. Aš manau, kad vyriausybė turi gerbti ir laikyti savo įsipareigojimų ir užtikrinti sąly, atitinkamas sąlygas tiem žmonėms, kuriems yra labai ribojamos, kurių teisės yra labai ribojamos, kad būtų galima toms bendruomenėms burtis į atitinkamas organizacijas. Arvoisa puhemies. Pone Jätenmäki. Pone pirmininkė Rohinių, musulmonai yra vieni labiausiai persekiojimų etninių grupių pasaulyje. Mums teisų padėtis Birmoje pagerėjo, tačiau Rohinių padėtis pablogėjo. Mane, svarstant šį klausimą, stebina, ta aplinkybė, kad e, kad e, e, Sansuči visame pasaulyje žinoma kovotojų žmogaus teisės nepareiškia jokios pozicijos dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų savo šalyje. Ji yra tikrai didžiulis autoritetas, todėl privalo sikišti į šios procesus ir e, pareikšti, aiškiai, savo poziciją tam, kad padėtis pasikeistų į gerąją pusę. Ansučiai, kuri buvo apdovanota Nobelio taikos premija, galėtų garsiai pasisakyti šio klausimo. ES turėtų dėti visas pastangas, kad padarys pasikeistų. Atsvei frakcijos vardu ponas Bielandvar kalbės. Pone pirmininkė, Birmos Vyriausybė per pastarosius metus ėmėsi veiksmų siekdama sustiprinti piliečių teisės ir laisvės, išlaisvinama politinius kalinius, tačiau taip pat e, esame ir daug veiksmų pažeidžiančių žmogaus teisės, pavyzdžiui, e, tai būtų galima vertinti važios elgesį su rohinių e, mažumos atstovais, nepripažįstant jiems jokių teisų, laikant juos nelegaliais migrantais, o tai parodo, kad Birmos visuomenėje esama didžiulio masto diskriminacijos ir tai sukelia masinės žudinės bei humanitarinė krizė visame regione. Siekiant normalizuoti padėtį, būtina imtis veiksmų, siekiant suvienyti Birmos visuomenę, užtikrinti stabilumą ir demokratiją šalyje pirmiausiai reikėtų nutraukti rohinių suiminėjimus be teismo sankcijų. Taip pat reikia ES diplomatijos pastangų būtina suteikti musulmonų mažumos atstovams pilietybę ir Birmos vyriausybė privalo tą padaryti. Taip pat svarbu užtikrinti informacijos sklaidą viešoje erdvėje, nes Prieiga prie interneto kol kas šalyje turi tik 1 procentas gyventojų, o kitas žiniasklaidos priemonės kontroliuoja vyriausybė. Ta patį, tą padėtį būtina kuo greičiau pakeisti. Ačiū. Dabar kalbės ponas Sonik vieną minutę. Pone pirmininkė, grįžtame prie diskusijų apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Birmoje. E, tačiau reikia kalbėti ir apie religinį konfliktą tarp musulmonų ir budistų gyvenančių Birmoje. Tos šalies valdantieji bando atkreipti, tiksliau nukreipti dėmesį nuo šių problemų, kalbėdami, kad ta problema yra vidinė ir neturėtų būti svarstama e, tarptautiniu mastu. Rohiniai gyvena Arakano valstijos šiaurinėje dalyje. Jie nepripažįstami kaip tautinė, tautinė mažuma, laikomi nelegaliais migrantais iš Bangladešo. Ir e, Bangladešas nenori, kad rohinių musulmonai e, pas juos atvyktų, nenori priimti ir taip jie paliekami niekieno žemėje iš roginijų, timama e, nuosavybė žemė, jie verčiami e, dirbti kelių statybos darbus, e, kitus menkai apmokamus darbus, jų atžvilgių taikomos įvairios diskriminacinės priemonės. ES privalo suteikti Birmai pagalbą aktyviai įsitraukdama į bendradarbiavimą, skatindama vyriausybę vykdyti ekonominės, politinės ir socialinės reformas. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės ponė Kretų. Gerbiamas pirmininkė, šią savaitę gavome pranešimų apie naujus etninio smurto protrukius Birmoje, mm, tiksliau e, Libijoje. Buvo nužudytas JAF ambasadorius, jis kovojo taip pat už žmogaus teisės ir laisvės ir tapo etninio konflikto auka. Taip pat buvo nužudyti trys rohinių mažumos atstovai dėl įtampos su santykiuose su budistų dauguma, kuri didėja kiekvieną dieną turime reikalauti Birmos vyriausybės, kad imtųsi priemonių šią įtampą mažinti. Ačiū uždėmesi, dabar kalbės kažkas tai. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad įvykiai buvo šokiruojantis. Iš tiesų, rohinijai patyrė nepaprastą smurtą per, pasta, per pastarąjį mėnesį. Ir suprantama buvo tam tikros reakcijos. Tačiau vienu atveju nebuvo jokios reakcijos ir mane tai stebina, kad tas vienintelis asmuo, kuriuo mes tiek daug tikėjome, tiek daug pasitikėjome, tai yra Ansansučiai. An Mes netgi jos nuotraukas kabinome, netgi Briuselyje buvo jos nuotrauka. Ši moteris tyli tuo klausimu. Yra daug žmonių perkeltų šalies viduje, išžagintų, kankinamų ir tyla. Mes reikalaujame, kad šis smurtas būtų baigtas, kad kuo skubiau būtų pradėta teikti humanitarinė pagalba, kad būtų sugražintas turtas žmonėms ir valdžios institucijos turi žinoti, kad turi ginti rohinijus. Ir prezidentas Sein turi gauti šią žinią iš mūsų ir turi gerbti žmogaus teisės. Ačiū. O dabar procedūra, prašau žodžio, ir pradės Pone Ojuland, etniniai nesantaika tarp rajinų ir rojinių tai ne vienas veiksmas tai yra nuolatinis valdžios nesugebėjimas spręsti e, etninę nesantaiką Rahinų valstijoje. Labai daug rohinijų yra ir perkeltų šalies viduje, ir patiriančių diskriminaciją. Kad būtų surasta tinkamas situacijos sprendimas, Birmos valdžios institucijos turi surasti būdą stabilizuoti šalį ir dėti pastangas, kad įvyktų susitaikinimas. Rohinijų e, grupė taip pat prisidės prie konstruktyvaus dialogo atkūrimo. Ir Gandhi tai pripažino elgdamasi su mažumomis vienodai. Turi būti paskelbtos demokratinės reformos ir į jas turi būti trauktas etninių mažumų klausimas. Ačiū. Toliau, pana Roma Varuoja. Mano kolegos, ypač kolega Logdyla, kalbėjo, kad nei vyriausybė, nei politinė opozicija oficialiai neužstojo aukų. Mes turime gerbti tuos Birmos piliečius, kurie pasisakė to klausimu. Juk pluralistinė visuomenė yra būtina. Svarbu, kad Birmos valdžios institucijos teiktų informaciją apie tai, kur yra šimtai žmonių ir kokia yra situacija Rahinų valstijoje ir taip pat e, išleisti iš kalėjimo tos, kurie buvo areštuoti. Humanitarinės nevyriausybinės organizacijos turi turėti prieigą Rahinų valstijoje, o šiuo ir teikti humanitarinę pagalbą visiems asmenims, kurie yra paveikti situacijos. Ačiū Europos komisijos vardu, ponė Vasilau pirmininkė, gerbėmiai nariai. Smurtas, kuris prasidėjo praėjusiu metu gegužys mėnesį tarp budistų ir musulmonų Rahinų valstijoje buvo išties tragiškas. Buvo daug žuvusiųjų, sugadinta daug turto, tame tarpe mokyklų ir šventyklų. Šimtas tūkstančių žmonių buvo išvykti iš savo namų. Dar blogiau tai, kad rahingai, rahinai prieštarauja tam, kad būtų, kad rohinė grįžtų į savo vietas. Taigi pereinama grįžtama prie kolonialinių laikų. Mienmarė situacija nepriimtina. Daug metų ES rėmė tai, kad Rahinų valstijoje būtų gerbiamo žmonių, žmogaus teisės. Nuo 2007 metų buvo e, Jungtinių tautų vyriausio žmogaus teisų komisaro biuras išleido apie 20 milijonų eurų tuo tikslu. ES ministrai reikalavo patikslinti, kokia yra teisinė situacija ir pagerinti rohinjų situaciją šalyje. E, vyriausiosios įgaliotinės vardu sveikiname vyriausybių pritarėme tam, kad valstybių vadovai išklausytų sus, apie susirūpinimą keliančius dalykus, kad ES diplomatai atitinkam, priimtų atitinkamus sprendimus Mienmare, kad tarptautiniai diplomatai pradėtų dialogą šiuo klausimu jau šį mėnesį, nes Mienmare įvyks tuo klausimu seminaras. Tuomet bus galima spręsti situaciją kaip vidinį klausimą. Tačiau yra ir išorinių dalykų, nes tai daro poveikį mūsų interesams ir veikia Mienmaro įvaizdį užsienyje. Vyriausioje įgaliotinė perdavė štai ką. Pirma, tikimės, kad Mienmaras laikysis tarptautinių reikalavimų, taip kaip reikalaujama pagal kad sulaikyti, būtų gerbiamos sulaikytojų, sulaikytojų žmogaus teisės, kad situacija gerėtų ypač šiaurės Rahinių, val, Rahinių valstijos šiaurėje. 60 tūkstančių žmonių vis dar yra laikinuose stovyklose. Kaip teigia Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisų komisaro biuras, Daug žmonių yra paveiktų smurto. Vyriausybė leido tarptautiniai bendruomenė tame tarpe ES atstovams vykti į Rahinų valstiją. Ir tai yra labai naudinga, nes galima nustatyti, kokie yra faktai ir kokie iššūkiai. Tačiau galima padaryti dar daugiau, kad būtų galima kovoti su neigiamomis nuostatomis Ir čia galėtų padėti tarptautinė žiniasklaida. Sprendimas turėtų būti rastas Mienmare. Šios bendruomenės turi išmokti taikiai sugyventi. Buvo atlikta, buvo vykdomas nepriklausomas tyrimas Rahinų valstijoje ir buvo pasiūlyti trumpal ilgalaikiai ir vidutinės trukmės sprendimai. Komisija turėtų pranešti apie rezultatus lapkričio mėnesį šiais metais ir tikimės, kad tie rezultatai bus paskelbti viešai. Reikėtų vengti susiskaidimo, nuolatinio susiskaidimo. Reikia rasti būdus reintegruoti abi bendrijas. Vyriausybė turėtų kreiptis į pilietinę visuomenę ir pradėti dialogą, kad būtų galima kurti bendrą Mienmaro identitetą. Kalbant apie rohinių situaciją Bangladeše, apie pabėgėlių stovyklose, tikimės, kad abiejų šalių vyriausybės netrukus pradės tarpusavio dialogą, kaip būtų galima spręsti šią situaciją. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Yra pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos. Diskusijų pabaigoje mes balsuosime. Kitas darbo tvarkės punktas yra